Thank you, welcome to this. Uh... Labadiena, sveiki visi atvykę į bendrą posėdį. Norėčiau informuoti Jūs prieš pradedant aptarinėti mūsų darbo tarkės klausimą, kad vertimas yra į visas kalbas, išskyrus danų ir maltiečių kalbas. Noriu pristatyti daktarę Ašaros Migiro, kuri yra Junktinių tautų generalinio sekretoriaus pavaduotoja. Ji jau buvo parlamente apsilankiusi du kartus, čia yra trečias kartas. Ji pas mus svečiuojasi metinio pranešimo dėl ES ir Junktinių tautų partnerystės pristatymo proga. Jūs jį matote, tai yra labai gera mūsų tarpinstitucinio bendradarbiavimo priemonė. Daktarė Migiro turi magistro ir daktaro laipsnius teisės srityje. Ji ilgai dirbo universitete, po to uh, užėmė atsakingus postus vystimo ir užsienio reikalų ministrė dirbo. Po to ji priėmė pasiūlymą užimti Nidaklų generalinio sekretorijos pavaduotojos postą. Postas įkurtas 97 metais. Ji yra trečiasis asmuo užimantis šį postą. Taigi noriu Jums pasakyti, Jūs informuoti, kad mūsų komitetų delegacija vyks New Yorką lapkričio mėnesio viduryje. Ir manau, jūs žinote, kad tai bus gera proga tęsti dialogą, kurį pradėsime šiandien. Tai, bus, tai yra gera proga toliau na, informuoti apie jungtinių tautų veiklą mūsų parlamente, taip pat apie bendradarbiavimą ir taip pat aptarti globalinius reikalus, nes mūsų komitetai užsima, e, mūsų komitetai taip pat ir moterų komiteto nariai dalyvauja, vystimosi komiteto nariai. Tai yra gera proga išsiaiškinti, patvirtinti koks svarbus prioritetas jungtinėms tautoms yra bendradautis mūsų e, institucija. Ši ataskaita skelbiama jau trečią kartą ir, kaip sakiau, tai dar kartą įrodo, kad kaip svarbu stiprinti mūsų tarp institucinius santykius. Taigi daugiau nedelzamas paprašysiu daktarę Migiro padaryti savo pareiškimą ir po to mano kolegė ponia Džioli na, kalbės ir po to bus klausimai ir atsakymai. Mūsų posėdis turėtų baigtis 7 valandą. Taigi turėtumėte maždaug e, taip galvoti apie mūsų darbo laiką ir atitinkamai kalbėti. Doktorė Megyro, jums žodis. Ačiū, ponė Žoli, pirmininkė ponia Pašu, užsienio reikalų ministra, užsienio reikalų komiteto nariai, garbingi parlamento nariai. Kaip ponas Pašius sakė, tai yra mano trečiasis vizitas parlamente po to, kaip aš tapau generalinio sekretorijos pavaduotoją. Aš sveikinu šių trijų komiteto tų, tų darbą, būtent kurie užima atitinka ir jungtinių tautų e, darbos rytį, tai yra e, taiką ir saugumą. Taip pat noriu padėkoti parlamentui ir komitetams, komitetų nariams, kurių darbas yra labai svarbu jungtinėms tautoms, įskaitant aplinkosaugą, žmog, moterų teisės, žmogaus teisės ir biudžeto kontrolę. Gerbėjai parlamentai nariai, Europa visą laiką pasisakė už tarptautinių problemų, tarptautinius sprendimus, kuomet visos šalis galėtų pasisakyti ieškant tinkamų sprendimų. ES visą laiką buvo atsidavusi veiksmingo daugia šališkumo kūrimui, vadovaujant e, jungtinėms tautoms. Šitą įsipareigojimą patvirtindavo politiškai ir finansiškai. Dabartinė krizė mūsų nariams sukelia daug problemų ir ypač besivystančioms perinamojo etapo šalims. Tai reiškia, kad eksporto paklausa sumažėjusi, e, žaliavų kainos sumažėjusios, sumažėja kapitalos rautai, taip pat pervedimai į šalis ir Afrikos ekonomikoms tai maždaug kainuoja 251 milijardą dolerių. Taip pat reikia atsižvelgti ir į poveikį, klimato kaitą ir a, e, maisto kainų pakilimą. Generalinio sekretoriaus 2009 metų ataskaita apie e, tūkstantmečio tikslus rodo, kad pen, nuo 55 iki 90 milijonų žmonių e, gyvens skurde. Tai reiškia, kad žmonėms atsiranda problemų apsirūpinti maistu ar sveikatos apsaugą. Aš pradėjau renkti ataskaitą dėl tūkstančio vystimosi tikslų, užduočių grupės darbo ir dabar nelaikas ne mažinti paramą besivystančiams šalims. Dabartinė krizė aiškiai rodo, kad viešosios gerybės yra būtinybė, o ne e, prabanga. Taigi pažanga e, žmonijos vystimėsi gali sumažėti ar silpnėti, sulėtėti, ypač besivystančiose šalise. Todėl visos šalis turėtų prisidėti prie sprendimų paieškos. Jungtinės tautos siekia spręsti šios iššūkius vykdomos reformas. Mes pakeitėme savo e, vidaus sistemas, padidiname atskaitomybę ir skaidrumą, sustiprindami e, priežiūros institucijų darbą. Ir tai padės padidinti veiksmingumą, e, taip pat atskaitomybę prieš visuomenę ir valstybės narės. Generalinės asamblėjos sprendimas sukurti e, vieną a, e, organą a, e, skirtą lyčių klausimams taip pat yra svarbus sprendimas. Norėčiau pakalbėti apie 2007 metais pradėtą iniciatyvą, kad sustiprintume savo vientisumą ir poveikį. Tai apima visus partnerius, donorius, siekiant e, įgyvendinti bendrus tikslus, o e, grupės e, šalise siekia padėti vykdinti reformas, kas parodė, kad jungtinių tautų sistema gali būti vientisesnė ir efektyvesnė. Mūsų ataskaitos rodo, kad yra daug žalančių pasiekimų. Visus svarbia, kad bandomųjų projektų šalise atsiranda nuosavybės noras ir uh, lyderiavimas. Bandomosiose šalise, tuose šalise, kur vykdomi bandomieji projektai, uh, vis geriau vykdomas programavimas, reaguojama į prašymus uh, svarbiausiais klausimais. Kai kurios šalis pademonstravo, kaip bendras biudžeto, bendra biudžeto sistema gali e, padidinti skaidrumą ir e, išteklių numatymą. Visą tai padėjo mobilizuoti išteklius ir teikti ataskaitas tarp e, jungtinių tautų organizacijų, sumažinti sandorių kainą ir koordinavimas tarp šalių taip pat tapo stipresnis. Ponios ir ponio, ponai, šalis, kuriuose vykdomi bandomieji projektai, pradėjo savo vertinimus. Generalinė asamblėja paprašė generalinį sekretorių įvykdyti, atlikti kiekvienos iniciatyvos nepriklausomus vertinimus. Šiuo metu aš dirbu su jungtinių tautų sistema siekiant e, šias priemonės įgyvendinti. Ir E, šiandien bendradavimas su ES yra kaip niekada svarbus. Šis bendradavimas jau yra tvirtas ir įvairus. Jis apima taikos misijų koordinavimą, konsultacijas dėl konfliktų prevencijos, keičiamasi geriausia patirtimi, darbuotojais, mokymo e, organizavimu, taip pat kuriant intervencijų ir konsultacijas apie vystamąją politiką. Šis ataskaita, kurią aš Jums pristatau, pažvelgia giliau į vieną šios partnerystės sritį. Tai yra parama šalims, e, kurios išbrenda iš krizės, ar tai būtų e, gamtos nelaimių sukelta, ar žmonių konfliktų sukeltos situacijos. Tam dažnai reikia e, didžiulių išteklių ir ataskaitoje pateikiami svarbiausi rezultatai, kurie pasiekti ir kaip juos pavyko pasiekti. Leiskite išvardyti svarbiausius. Europos komisija rėmė jungtinių tautų intervenciją siekiant padidinti bendrijos e, fizinį saugumą, pašalinant sausumos minas, mažinant uh, ginklų paplitimą, taip pat padedant e, rizikos grupėms. Mes padedame buvusiems kovotojams grįžti į normalų gyvenimą ir susitaikyti su praeitimi bei su jų bendruomenėmis. Komisija rėmė Junktinių tautų saugumo tinklus, e, saugaus maisto tiekimą. Kai tie tinklai e, žlugdavo ar valstybės neveikdavo, kaip turėtų veikti, mes stengiamės padėti kurti darbo vietas ir padėjome toms sistemoms, kurios padėjo vyriausybėms ar bendrėjams e, sustabdyti lygų protrukius. Taip pat rėmė e, aplinkos gaivinimą, gamtinių išteklių e, prieinamumą šalims, kurios išbrenda iš krizių. Ponios ir ponai, mes padedame kurti institucijas, kad jos įgytų legitimumą piliečių akise. Mūsų pastangos atkurti teisės viršenybę padėdė padėjo sustiprinti saugumo pajėgas, kurios galėtų atgauti pasitikėjimą piliečių akise. Visą tai leido komisijai dirbti jautriose sritise. Mes padėjome e, rengiant rinkimus Afganistane, taip pat Rytų Afrikoje. Ir taip pat per penkerius metus dirbome padėdami renkti sprendi, e, rinkimus Irake. Ataskaitoje rodoma, kad e, e, problemų vis dar yra daug, o tarptautinė parama yra labai svarbi užtikrinant stabilumą. Na ir mūsų partnerystė gelia, ger, padeda gerinti pragyvenimą, žmonių gyvenimą ir netgi tose situacijos, kur saugumo situacija nėra labai pagerėjusi. Taigi, ataskaita demonstruoja, kad mes esame atsidavę sprendžiant problemas ir sprendžiant tas problemas tokiu būdu, kai, pavyzdžiui, Pakistane, kur siekiama sugrąžinti mergaitės į mokyklas, Ir tai rodo, kad e, galima problemas spręsti įvairiais būdais. Mūsų partnerystė rodo, kad tarptautinės bendruomenės vaidmuo yra paremti vietiniams veikėjams, e, padėti jiems kurti infrastruktūras e, taikai, institucijas, procesus ir įgūdžius vyriausybėse ir pilietinėje visuomenėje. Na ir pagaliau ataskaitoje dar kartą pakartojamos nepriklausomo vertinimo, kuris buvo atliktas 2008 metais, vadovaujant komisijai rezultatus, daroma išvada, kad dirbdami kartu su jungtinėmis taitomis komisijai pavyko padėti ten, kur buvo labai sunku, ypač krizės šalise. Ir gal, galiausiai sakoma, kad e, komisija pasinaudojo būtent jungtinių tautų dialogai su vyriausybėmis. Kartu mums pavyko sutelkti dėmesį ir išteklius į tas užmirštas krizės po to, kai jos jau iškrisdavo iš žiniasklaidos dėmesio. Ponios ir ponai, Junktinės tautos labai dėkingos Europos komisijai už paramą Junktinių tautų vystimosi ir humanitarinėms pastangoms daugiau negu šimte šalių. Mes daug dėmesio skiriame mūsų bendroms pastangoms saugoti žmogaus teisės, pažeidžiamas grupės, stiprinti vyriausybės ir investuoti į sveikatos apsaugą, švietimą, vandens tiekimą ir sanitariją. Jūsų kelionėse aš kviečiu jums, jūs kaip parlamentus atkreipti dėmesį į šį darbą ir e, kviečiu jūs aplankyti tas vietas, kur buvo vykdoma jungtinių tautų su komisija veikla ir aš esu įstikinusi, kad būsite patenkinti tais rezultatais taip pat esu įstikinusi, kad jūs pateiksite ir naujų idėjų, kaip galima būtų pasiekti daugiau. Labai ačiū uždėmesi. Merci, dr. Migiro. Dėkui, daktarė Migiro, už jūsų pasisakymą. O dabar norėčiau suteikti žodį Europos parlamento nariams. Norintiems jo ponė Kretiu prašė žodžio. Prašau. Uh, uh, to... Ačiū labai, kad atvykote į Bruselį, kad pristatėte ataskaitą. Mano klausimai bus susiję su tūkstantmečio plėtros tikslais. Ir jūs minėjote, kad pastaruoju laikotarpiu buvo daug pasiekta kovojant su skurdu. Na, o mano klausimas būtų štai koks ištikus finansiniai kriziai, ar yra strategija nustatyti prioritetus siekiant tūkstantmečio vystimosi tikslų ir taip pat kokiomis priemonėmis jungtinės tautos gali reikalauti, kad valstybės įgyvendintų savo įsipareigojimus, kad padėtų besivystančiam pasauliui. Aš turiu menyje 0,7 procentus nuo BVP. Kaip valstybės yra verčiamos įgyvendinti tuos įsipareigojimus. Uh, Taip pat e, moterų teisės. Jūs buvote vaikų moterų reikalų ministre ir aš matau, kad jungtinės tautos vis daugiau, siek, vis daugiau dirba tam, kad moterų vaidmuo taptų vis reikšmingesnis, ypatingai taikos palaikymo darbuose. Ir jūs manote, kad būtų įmanoma jungtinėse tautose, ypatingai tam tikrose jos agentūrose, matyti moteris vadovaujančius toms agentūroms. Ponas Prodė, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Prodė. Ačiū, ponė Migiro, už jūsų pasisakymą. Mes perginame labai nelengvą laikotarpį. Konstatuojame, kad mums yra reikalinga pasaulinė valdysena. Mums taip pat reikia jungtinių tautų reformos. Tokios reformos, kuri būtent to tikslo ir siektų įdėkti tą valdyseną. Ir čia pirmiausia galvoju apie tą ypatingą svarbą pasiekti sutarimo susijusiu su CO2 iš metalais. Kopenhagoje sutarimo pasiekti yra būtina. Jei šis sutarimas būtų pasiektas, tai būtų globalus bendras sutarimas, tai reikštų, kad galiausiai yra pripažįstama, jog kiekviena šalis yra priklausoma nuo kitos. Tai reikštų, jog pripažįstame kad šie klausimai turi būti sprendžiami bendrai, kartu. Tai būtų, na, pirmas tik tai bandymas kurti pasaulinę vyriausybę. Būtent dėl to kontaktai su ES yra ypatingai svarbus. Nes ES yra ta vieta, kur jau turima patirties, kai dirbama aukštesnių nei nacionalinių vyriausybių lygių, supranacionalinių lygių. Ta matyt reikėtų turėti omeny atliekant jungtinių tautų reformą. Reikėtų, kad jungtinės tautos tarptautinėje arenoje įgytų dar daugiau svorio. Reikėtų, kad reforma būtų tokia, kad jungtinės tautos būtų geriau demokratinių požiūrių valdomos, kad valstybės galėtų daugiau dalyvauti šiame darbe. Būtent dėl to džiaugiuosi šiuo egzistuojančiu bendradarbiavimu tarp ES ir jungtinių tautų organizacijos. Tačiau norėčiau pabrėžti, jog turime tą bendradarbiavimą panaudoti tam, kad ši tarptautinė institucija sėkmingai vystytųsi ir kad mūsų pasitikėjimas e, vieni kitais tik auktų. Ponas Kesel, prašau. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū. Pone Migyra už pasisakymą. Žinau, kad bendradarbiavimas tarp ES organizacijos vyksta sklandžiai, turėjau progą tai pamatyti. Angoloje, pavyzdžiui, mačiau to bendradarbiavimo rezultatus Lotynų Amerikoje, Timorė ir panašiai. Norėčiau paklausti, kaip jūs matote bendradarbiavimą su atskiromis ES valstybėmis, kalbant apie vystimosi politiką. Dažnai nacionalinė pozicija ne visai atitinka atskirų valstybių bendrą ES poziciją kaip jūs žvelgiate į kitų valstybių veiklą, kai tos valstybės nėra valst... Europos Sąjungos narės. Timorė, aš buvau stebėtojas, mačiau, kad ten veikia daugelis šalių ne Europos Sąjungos narių. Sunku buvo tą veiklą bendrai koordinuoti, nes atskiri sektoriai buvo tvarkomi skirtingų žmonių, kurie nelabai norėjo bendradarbiauti. Kaip jūs manote, kaip reikėtų mums geriau organizuoti bendrą veiklą? Dėkoju. Ponas Salafranka, prašau. Gracias, eh, gracias, señora presidenta. Yo también quisiera saludar la presencia de la secretaria. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad mūsų posėdin atvyko Jungtinių tautų organizacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojo. Čigu jūs čia matyti. Puiku, kad kontaktai tarp jungtinių tautų sekretoriato ir Europos parlamento tampa vis labiau reguliarūs, kad tų kontaktų gausėja. Jūsų pateiktas pranešimas yra iš tiesų puikus, išsamus. Aiškiai yra išdėstyta, kad Europos Sąjungos indėlis jungtinių tautų rengiamus projektus yra iš tiesų reikšmingas, kaip sakė anksčiau kalbėjo kolegos. Rinkimus, kai teko stebėti, matėme, kad e, tų kontaktų būta daug, pavyzdžiui, rinkimų metu Afganistane ir panašiai. Norėčiau pasakyti, kad bendradarbiavimas vyko tikrai sklandžiai tarp ES ir jungtinių tautų organizacijos. Tačiau žvelgdami toliau galėtume pasakyti, jog turime pasinaudoti tokio aukšto asmens dalyvavimu mūsų posėdyje. Ir norėčiau paklausti, kiek toli yra pažengusi jungtinių tautų E, reformą. Mes žinome, kad po San Francisko sustikimo daug kas pasikeitė. Norėtume sužinoti konkrečiai, kas. Aš nežinau, ar patrigubėjo valstybių narių skaičių. Žinau, kad valstybių narių jungtinėse tautose yra daugiau nei šimtas. Reikėtų atsižvelgti naujai susikloščiusią situaciją. Daugelis valstybių, be kita ko, pakeitė savo struktūrą, pasikeitė vyriausybės tipas kai kuriuose iš jų. Norėčiau paklausti todėl, kaip vyksta tas reformos projektas, kaip jis įgyvendinamas, ypač dėl saugumo tarybos. Taigi, kaip vyksta šios reformos? Dėkui. Eh, Tiesa, galėčiau pridurti, kad ši e, organizacija buvo sukurta esant sudėtingam kontekstui, būtent dėl to buvo pasilikta teisė naudotis veto Tad kaip klostosi reikalai dabar? Ar reformos būdų siekiama daugiau daugia šališkumo? Kaip jau sakiau, šiek tiek nutolau nuo tų griežtai nubrėžtų mūsų bendradarbiavimo rėmų ir norėčiau daugiau išgirsti, koks yra jūsų požiūris nes jūs esate tas žmogus, kuris esate generalinio sekretoriaus pavaduotoja, gal galėtumėt daugiau apie šį bendradarbiavimą. Daktarė Migiro, galėtumėt gal atsakyti iš juos keletą klausimų, prieš perinant prie kitų klausimų. Dėkui. Uh, thank you very much. Ačiū labai. Aš irgi savo ruoštų norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiesiems, padėkoti už šiltus sveikinimo žodžius. Ir na, dėl pirmojo klausimo šiek tiek užtrukau, kol um, ausinės užsidėjau ir susiradau tinkamą kanalą, bet mano kolega atkreipė mano dėmesį į pirmąjį klausimą. Būtent kokiomis priemonėmis jungtinės tautos gali reikalauti, kad valstybės narės įgyvendintų savo įsipareigojimus dėl 0,7 procentų BVP skirimo vystimosi politikai. Uh, Turiu pasakyti, kad kas kart, kai generalinis sekretorius turi galimybę bendrauti su tarptautinė bendruomenė ar per aštuntuką didžiųjų valstybių ar dvidešimtuką, visuomet jisai pirmiausia reikalauja, kad būtų ir toliau įgyvendinami tūkstantmečio vystimosi tikslai, kadangi tai yra pats svarbiausias, gyvybing, pati, pati gyvybingiausia priemonė. Uh, ir tos valstybės, kurios siekia 0,7 procentų, kitos yra jau viršijusios e, tą ribą. Na, o mūsų uždavinys yra bendrauti su valstybėmis narėmis, toliau reikalauti, kad e, būtų skiriama dėmesio tikslų įgyvendinimui ir taip pat, kad būtų laikomasi finansinių įsipareigojimų nuo Monterėjo, Glen Eagles ir panašiose formatuose. Ir matome pozityvių ženklų. Aš norėčiau priminti, kad na, žinome, jog išgyvename ekonominę, finansinę krizę ir visgi manome, kad neįmanoma bus išbristi iš tos krizės, jeigu ne, neremsime vystimosi kitų jungtinių tautų politikos ramščių. Ir aš labai sveikinu jūsų domėjimąsi šiuo klausimu. Generalinis sekretorius daug dėmesio skiria moterų teisų užtikrinimui, aukštų pareigų skirimui moterims ir uh, 40 procentų išaugo moterų skaičius aukštose pozicijose, devyniomis moterimis yra dabar daugiau aukštose pareigose, kai kurios pirmą kartą užima tokias pareigas. Pavyzdžiui, Teisės reikalų tarnyboje pirmąjį kartą sekretorius pavaduotoja yra moteris, DFS tarnyboje, UNDP tarnyboje. Ir taip pat, aišku, matėme, kaip ponia Magritloj tapo specialią specialiai generalinio sekretoriaus pasiuntinę Liberijoje. Taigi matome pozityvių tendencijų ir generalinis sekretorius toliau siekia šio tikslo. Taip pat generalinio sekretoriaus specialiųjų atstovų pavaduotojų moterų skaičius išaugo. Na ir pastaruoju metu valstybės narės priemė rezoliuciją, kurioje reikalauja, kad generalinis sekretorius pradėtų uh, lyčių integracijos na, politiką propaguoti tam, kad, tam, kad dabar mes galėtumėme daugiau dėmesio skirti lyčių lygybė ir moterų um, skirimui į aukštas pareigas. Kitas klausimas buvo dėl pasaulinio valdymo ir sutinku su kolega, kad iš tiesų reikalinga na, bendra pasaulinė valdymo sistema tam, kad mes galėtumėme susidoroti su dabartiniais iššūkiais. Ta galime daryti per jungtinių tautų reformą. Reforma vykdoma generalinio sekretoriaus e, pavedimu. Ir taip pat vienas e, parlamentaras uždavė klausimą apie saugumo tarybos e, reformą. Valstybės narės e, turi daug įgaliojimų ir dabar per darbo grupę aptarė saugumo tarybos reformos klausimus. Dabartinis generalinės sekretorijos, generalinis asamblėjos pirmininkas dar kartą akcentavo, kad ir toliau nori dirbti su valstybėmis narėmis tam, kad būtų pasiekta pažango šiuose reformuose. Ir valstybės narės kalba apie tai, kad saugumo taryba būtų išplėsta, nekeičiant veto sąrangos. Kiti reikalauja, kad veto būtų taikoma plačiau, bet aišku, viskas priklauso nuo valstybių narių. Na ir mes vykdome tokią reformą, kuri leidžia mums derinti, suderinti sutartis ir visi mūsų darbuotojai dirba pagal tas pačias sąlygas, tas pačias sutartis ir jie yra skatinami tam, kad turėtų geresnę motivaciją dirbti ir mes na, supratome, kad tik tai tokiu būdu galėsime susidoroti su iššūkiais kartu ir mums e, pavyko tą padaryti ir dabar matome, kad politinės valios yra dar daugiau kovojant su klimato kaita. Tačiau tiesa ta, kad e, daugiau reikia nuveikti, kad pasiektume susitarimą klimato kaitos rytyje, pasauliniu mastu. Žinome, kad ES labai daug padirbėjo kartu su jungtinių tautų valstybėmis, kurios siekia mažinti emisijas. Tai aišku yra labai svarbu, tačiau priderinimo, padarinių švelninimo mm, klausimas irgi labai yra svarbus siekiant to susitarimo. Dar vienas klausimas buvo užduotas susijęs su bendradarbiavimu su atskiromis valstybėmis narėmis, jeigu teisingai supratau. Mes dirbame pagal Junktinių tautų ES bendradarbiavimo sistemą, susitarimą, tačiau akivaizdu, kad galima gauti daugiau naudos nukreipiant išteklius į tam tikras susitarimo sritis ir jau kartu matėme, kaip tą būtų galima padaryti. Mano kolega, dėkoju jam, jam už tai, e, man taip pat priminė, kad yra jungtinių ES elgesio kodeksas, pagal kurį e, įmanoma imtis tam tikrų veiksmų, kuriuos tvirtina komisija ir tokiu būdu mes galime geriau nustatyti, kas atlieka kokius darbus ir kaip įmanoma parengti programas, kurios būtų, duotų daugiau rezultatų, pasinaudojant turimais ištekliais ir taip pat derinant e, veiksmus ir pasirenkant tikslinės e, prioritetinės rytis. Kitas klausimas kiek pasiekta vykdant jungtinių tautų reformą šalia na, saugumo tarybos, apie tai jau aš kalbėjau. Taigi per šią reformą mums pavyko sustiprinti sekretoriato darbą. Na, dėl personalo aš jau minėjau, kad derinamos yra vienodinamos darbo sutartys bet mes taip pat bandome sukurti atskaitomybės mechanizmą, pagal kurį galėtumėme skaidriau dirbti ir būti atskaitingesni valstybėms narėms taip pat, atskaitingesni ir už išteklius, kurie mums yra skiriami valstybių narių. Politinių lygmenių, politinių reikalų departamentas irgi buvo sustiprintas tam, kad mes ne vien tik tai atkurtumėme valstybės po krizių, kaip minėjau šioje ataskaitoje, bet kad sustiprintumėme institucijas, kurios kovoja su konfliktais prieš jiems ištinkant. Taip pat siekiame užtikrinti maisto na, saugumą ir spręsti alkio, stichinių nelaimių problemas. Tokiu būdu galime sustiprinti Junktinių tautų kaip daugia šalės institucijos vaidmenį ir įtvirtinti tą naująjį daugiašališkumą, e, kurio centre, taptų, e, kurio centre matytumėme jungtinės tautas. Ačiū, matau, kad yra daug Europos parlamentų narių, kurie prašo žodžio. Teks apriboti klausimams laiką iki vienos minutės. Ponas Tanok, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, daktarė Megiro. Mes visi norime užkirsti kelią diktatorių veiksmams. Tačiau realybėje matome, kad kartais tas pereinamasis teisingumas dėja reikalauja amnestijų ir imunitetų susitarimų tam, kad valdžią būtų galima perimti laisvanoriškai. Junktinės tautos e, visai neseniai Sudano prezidentą Bašyrą patraukė baudžiamojo atsakomybėm pagal tarybos sprendimą ir tas kaltinimas negali būti įgyvendintas. Taigi ta universali jurisdikcija kovojant su karo nusikaltimais, ko ji pasiekė. Ji tiesiog tik tai kol kas bent jau e, nuliūdino Sudano valstybę. Thank you, Madam Chair. Andrikinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone generalinio sekretoriaus pavaduotoja, aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte labai delikatų klausimą susijusi su ES ir jungtinėmis tautomis. Tai, tai yra mūsų konfliktų prevencijos prevencijos veiksmai Gruzijoje. Deja, kaip visi žinome, Junktinių tautų stebėtojų misija Gruzijoje baigė savo darbą šią vasarą dėl to, kad Rusija e, pasinaudojo veto teisę saugumo tar, tar, taryboje. Ir ES ir Junktinės tautos prieš tą karą, kuris vyko tarp Gruzijos, Rusijos praeitais metais labai aktyviai dalyvavo tame regione toje valstybėje. Ir aš norėčiau paklausti jūsų apie ES ir jungtinių tautų įsitraukimą į šį regioną. Ar manote, kad yra teisinga, kad mūsų bendri veiksmai Gruzijoje būtų įvardinti kaip nesėkmė? Ir jungtinių tautų ES partnerystė kur kas matyt geriau pasiteisino Kosovo regione. Dėl kokių priežasčių taip įvyko ir ko galime pasimokyti iš šių dviejų labai skirtingų patirčių. Dėkoju. La parole est à monsieur Guerrero. Ponas Guerrero, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kol kas tūkstantmečio tikslų siekimas yra na, prieš, gana prieštaringas, kadangi vyksta ekonomikos krizė. Manyčiau, kad daugia šališkumas ir jungtinių tautų stiprinimas turėtų likti svarbiausiai tikslai tą turėtume pamatyti e, saugumo tarybos posėdėje, tą turėtume pamatyti tarintis dėl klimato kaitos reikalų. Norėčiau paklausti, kai kitą metą peržiūrėsime tūkstantmečio tikslus, ar nebūtų džiugu sulaukti naujo politinio impulso, kad galiausiai, kad išsil, išlaikytume tai, dėl ko esame apsisprendę prieš dešimt metų. Maničiau, kad tuos tikslus turime pasiekti per artimiausius penkerius metus. Dėkui. Pane Matera, prašau. Sì, Presidente, colleghi tutti, Madame Ghiro, intervengo oggi non per fare... Pone pirmininkė, norėčiau užduoti klausimą ir Jums padėkoti, ponė Migyro, už tai, kad atvykote čia. Aš esu moterų reikalų komiteto narė, su Italė Man didelė garbė susipažinti su moterim, kuri yra Afrikos žemynų simbolis. Jūs kovojate už moterų teisės, už individualių teisų apsaugą. Man tikrai džiugu jūs čia matyti. Ir norėjau jums už tai padėkoti. You only said nice things. Yeah. <laughs> okay. All the right things are said. I repeat everything? Mm. Okay. Pakartosiu jums leidų, sako kalbėtoja. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, pone Migyro, ar dabar girdisi vertimas? Šiandien norėčiau ne užduoti klausimo, pareikšti padėką jums už tai, kad atvykote pas mus. Esu moterų reikalų komiteto vicepirmininkė. pirmininkė. Mes dažnai ten diskutuojame apie vyrų ir moterų lygybės klausimus. Aš atstovauju Italijai. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę sutikti moterį, kuri yra tapusi simboliu Afrikos e, simboliu e, pažangos simbolių siekiant vyrų ir moterų teisų lygybę žemynę. Jūs atvykote, būdama Junktinių tautų organizacijos generalinio sekretoriaus pavaduotoje. Jūs esate pripažintas asmuo tarptautinėje bendruomenėje. Uh, jūs pasiekėte, kad vaikai ir moteris Afrikoje būtų saugomi. Matau, kad jums tenka didžiulė atsakomybė, kai vyko pirmoji konferencija, kur buvo kalbama su kur buvo kalbama apie tai, kaip kovoti su smurtu prieš moteris, e, buvo prisiminta G8 posėdis. Man teko garbė parodyti kolegoms, kad Europos Sąjunga e, laikosi solidarumo su moterimis ir vaikais, kad kovojama su piknaudžiavimu e, jų teisėmis. Norėčiau padėkoti už viską, ką esate nuveikusi ir ką dar nuveiksite. Dėkoju. Thank you very much, uh, Madam Chair. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Klausimas dėl visuotinės jurisdikcijos ir tarptautinio baudžiamojo teismo. Ar mes ką nors pasiekėme? Pats faktas, kad turime šią priemonę, leidžia persekyti diktatorius, e, bausti nebaudžiamumą. Tai jau yra pasiekimas Ne viena šalis yra pasirašusios steigiant e, teismą ir iš tikrųjų didžiausi iššūkiai yra patiriami bendradarbiaujant su teismu. Labai gaila, kad šis klausimas dėl Sudano prezidento dar neišspręstas, tačiau nepaisant to esame patyrę pavyzdžių, kai nebaudžiamumas persekiojamas ar per teismą, per Hagos teisingumo teismą, per baudžiamai Ruandos tribunalą ir kur buvo pateikti kaltinimai e, būsiems e, lyderiams, pavyzdžiui, Čarlzui Teorui ir panašiai. Taigi mes e, bandome spręsti šito nebaudžiamumo klausimą. Ką reikia daryti, kad būtų šalis, šalis bendradarbiautų? Daužiam, e, generalinis e, sekretorius ragino Sudaną ne vieną kartą bendradarbiauti. Ir Afrikos Sąjungoje taip pat įmamasi priemonių sprendžiant šį klausimą, tačiau mes visi ir generalinius sekretorius tikimės, kad mums pavyks tą nebaudžiamumo klausimą išspręsti. Dėl konflikto prevencijos Gruzijoje, aš manau, kad jungtinių tautų darbas ir bendradarbiavimas tarp Europos Sąjungos ir jungtinių tautų nėra nesėkmės atvejais. Mes manome, kad visos šalis turi pareigą atlikti tai, ko iš jų tikimasi, kad vyrautų taika ir stabilumas. Dėl tūkstantmečio tikslų kitais metais jūs Teisingai sakėte, kad mes išgyvename kritišką laiką, 2010 metai e, bus e, tie metai, kai bus belgia keletas, pos keletas metų iki tikslinės datos. Ir generalinis sekretorius nori surenkti vadovų susitikimą, kad būtų peržiūrėta ši programa. Ir mes galėsime tai padaryti ir taip pat sustiprinti gyvendimą tų šalių atžvilgių, kurioms tai daugiausia skirta, ypač Afrikos šalims. Ir atrodo, kad ne viena ar dauguma jų tų tikslų nepasieks. Tačiau mes turėsime galimybę sustiprinti įgyvendinimą ir padidinti išteklius. Todėl aš kreipiuosi į Jūs, kad Jūs ir toliau keltumėte tų tikslų svarbumą savo darbe ir kad Jūs atliktumėte tam tikrą vaidmenį, kad būtų įgyvendinti pažadai, kad didėtų uh, partnerystės stiprumas siekiančių tikslų. Norėčiau padėkoti parlamento nariai už malonius žodžius. Iš tikrųjų, mes turime ir toliau dirbti kartu, kad ne viena ar e, moteris būtų vadaujančiose postose, o daug jų. Manau, kad Europos komisijos ir e, rinkinių tautų bendradavimas tokią galimybę mums suteikia. Mes steigiame organizaciją skirtą e, lyčių klausimams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 Norėjau užduoti klausimą susijusi su dabartinė krize. Daugelis šalių nepaėgia laikyti savo tartautinių įsipareigojimų. Joms sunku laikytis vystimosi tikslų įsipareigojimų. Ar yra kokia nors studija atliekta jungtinėse tautose, kad būtų galima padėti žmonėms tose šalyse, kad neprasidėtų migracijos srautai Europos rinkoje. Pavyzdžiui, ar yra koks nors projektų susijusių su Afganistanu, buvo pasiekta pažangos. Po rinkimų buvo daug kalbama apie moterų vaidmenį. Ar yra kokių nors priemonių, kurių ėmėsi Junktinių tautų organizacija? Ar yra kažkokių sprendimų padedančių geriau ginti moterų teisės? nes moterims regis daug kas yra draudžiama iki šiol. Ar buvo kažkokių priimtas sprendimų, specifinių sprendimų, kuriuos pritaikė jungtinės tautos? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ένδειξη ευχαριστειών για την παρουσία της κυρίας Μιγκίτο εδώ. Dėkoju. Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau užduoti keletą klausimų. Manau, kad turime pasinaudoti ponios Migiro vizitų į Europos parlamentą. Dėkoju, kad atvykote. Tarptautinės problemos vienai par kitai paliečia mus visus, tad turime, būdami europiečiais, visomis jomis domėtis. Klausimas būtų toks. Jungtinės tautos vaidina pakakvai svarbu politinį vaidmenį. Ar tas vaidmuo stiprėja? Iškils neišvengiamai politinių klausimų, pavyzdžiui, sustarimas Kopenhagoje, pavyzdžiui, nebrandulinio ginklo neplatinimo sutartys ir panašiai. Mes laukiame ir kitose sritise sprendimų. Ar tarptautinių požiūrių reikia imti sprendimų siekiant kovoti su, pavyzdžiui, valstybės pareigūnų korupcija? Ar ką nors siūlo čia jungtinės tautos? Pirmininkė nutraukė kalbėtoje, jūs turit vieną minutę ir tiek. Turit, turit ją sutilpti. Ačiū, ponė, ponė pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad ponė Migiro atvyko. Aš norėčiau užduoti klausimą apie jungtinių tautų specialaus pasint, specialųjį pasintinį Afganistane. Jisai parašė, kad e, rinkimai buvo nesažiningi, jisai savo ataskaitoje rašė apie tai, kiek e, rinkiminių apygardų dirbo nesažiningai. Ir žinome dabar jau patys, kad rinkimai nebuvo sąžiningi. Jeigu Šiaurės alijansas ir ponio Abdula Abdula žmonės nebendradarbiaus, tuomet Britų, amerikiečių karių gyvybei mes ir toliau kelsime pavojų. Aš norėčiau užduoti klausimą apie, apie Goldbredą. La dernière question est à monsieur. Ir paskutinis klausimas, ponas Van Orden turi galimybę klausti. Uh, thank you very much. Ačiū, ponė pirmininkė. Daktarė Migiro, aš norėčiau grįžti prie klausimo apie kovą su tironais, nes tarptautinė bendruomenė panašu, kad ne, nesugeba atlikti šio darbo tinkamai. Aš norėčiau užduoti uh, jums klausimą ne vien tik tai kaip jungtinės, jungtinių tautų generalinės sekretoriaus pavaduotojai, bet ir užsienio reikalų ministrei. Ir šeštadienį aš e, dalyvavau demonstracijoje prieš, prie Sudano ambasados, Zimbabvės ambasados Londone, kur buvo reikalaujama, kad Zimbabvėje būtų įdėkti pasikeitimai ir kodėl tartutinė bendruomenė negali veiksmingiau dirbti kovodamas tokiais tyra, tyronais kaip Mugabė. Ir kodėl neparemėme e, Zimbabvės žmonių, kurie siekia nuversti tokį tyroną. Merci. Je donne maintenant la parole. Dėkoju, dabar suteikiu žodį komisijai ir atsoja generalinis direktorius Much, for... Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę tarti keletą žodžių. Ponė Migiro susitiko su dviem komisarais, ponė Ferrerio Vadne ir pono Degucht. Na ir man labai malonu dabar šį beitą apie tai papasakoti. Ir mes labai džiaugiamės, kad antras pagal svarbumą pareigūnas jungtinėse tautose atvyko į Briuselį. Uh, pakalbėti apie bendradarbiavimą tarp Junktinių tautų ir Europos komisijos. Junktinių tautų Europos komisijos bendradarbiavimas yra labai reikšmingas ir finansinė prasme. 1,2 milijardo 2008-aisiais tokia buvo suma, 676 milijonai vystimosi politikai, 400 milijonų buvo skirta nenumatytams atvejams. Ir mes džiaugiamės, kad ta partnerystė nėra vien tik tai e, įvertinama finansiniais terminais, politiniu lygmeniu mes daug ką darome ir ne visuomet galbūt e, vis, visapusiškai sutarėme, tačiau tas mūsų darbas vis tiek yra labai svarbus. Mes kovojame kartu e, prieš klimato kaitą ir mes tokiu būdu sugebame nusiųsti kur kas svarbesnį signalą, negu kad tą darydami pavieniui. Mes labai džiaugiamės ketvirtuoju Junktinių tautų Europos komisijos ataskaitos paskelbimu, kur yra iš tiesų pateikta labai analitinė analizė apie darbus e, šalinant krizės padarinius. Ir mes e, turime daug bendrų bendravimo priemonių, kurios yra labai vertinamos komisijos e, kuri labai atidžiai vertina mūsų partnerystę. Taip pat ataskaitoje yra minimi įvairūs politiniai lygmenys, e, kuriuose mes bendradarbiaujame. Junktinės tautos turi daug patirties kovojant su krizėmis ir partnerystės ataskaitoje teigiama, kad Junktinės tautos Europos komisija yra daugia šaliai partneriai, kurie sugeba pasitelkti įvairias priemonės, įvairiais konflikto lygmenimis, atstatant, atkuriant saugumą, socialinės paslaugas, pertvarkant institucijas ir padidinant visuomenės sugebėjimus numatyti ir užkirsti kelią krizėms ateityje. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad partnerystė mes. Partnerystės būdu mes pasieksime daugiau negu kad dirbdami atskirai, padėdami ūkininkams. Ir visa tai, aišku, priklauso nuo Junktinių tautų ir Europos komisijos sugebėjimų atlikti vertinimus ir dažnai mūsų tos diskusijos būna gan įtemptos. Mes atliekame integruotą analizę besivystanč... kiekvienos besivystančios valstybės atžvilgių, įtraukdami rinktinių tautų organizacijas. Rinktinės tautos savo ruoštų kuria koordinavimo mechanizmus, vadovaujant generalinio sekretoriaus e, pavaduotojui ponui, ponui Davidui Navaro. Ir galiausiai mes kartu sugebame integruotą požiūrį pritaikyti kiekvienai valstybei, dalyvaujant ir jungtinėms tautoms ir Europos komisijai. Taip pat bendros mūsų pastangos, jungtinių tautų e, specialusis patarėjas ir Europos komisijos specialusis pasiuntinys e, sprendžia diplomatinius e, problemas Mienmare ir yra daug kitų puikių bendradarbiavimo pavyzdžių tose, tokiose valstybėse kaip Irakas, Sudanas, Gruzija ir panašiai. Taip pat manome, kad ši ataskaita yra labai matoma ir yra svarbus atskaitomybės elementas. E, aktyvi, dinamiška e, komunikacija, bendravimas yra labai svarbu. Mūsų e, bendradarbiavimas leidžia vieno, vienos publik, vienoje publikacijoje pristatyti visus mūsų bendrus veiksmus. Ir tai yra kur kas svarbiau nei ataskaitos kiekvieno projekto atveju. E, tokiu būdu, mes manome, mūsų bendradarbiavimas tampa kur kas gyvybiškesnis ir realiai parodo, kiek yra pavyzdžių, kai bendrijos lėšomis yra atkuriama viltis ir gyvybė. Mes taip pat bandome prisidėti kiek e, galėdami šioje partnerystėje ir taip pat žino, norime žinoti, kokios yra galimybės. Taip pat sureaguodami į parlamento kritiką norime pasakyti, kad na, Yra teigiama, kad ne visuomet aišku, kodėl komisija pasirenka jungtinės tautas kaip partnerį. Ir mes e, parlamento dėmesį atkreipiame į tam tikrus kriterijus, ypatingai tas situacijas, kur mūsų manimo mūsų bendras darbas duotų geriausių rezultatų. Ir Europos komisija ir jungtinės tautos bando pasinaudoti tomis sinergijomis ir gauti geriausių rezultatų iš bendradarbiavimo. Ir vienas rytis, kur mes puikiai padirbėjome, buvo reabilitavimo ir atgaivinimo planai po, po krizės ir taip pat bandome na, pritraukti donorus ir e, suteikti pagalbą postkonfliktinėms valstybėms. Netgi jeigu valstybės donorės neskiria daugiau negu numatyta skaičių nuo e, bendrų nacionalinių pajamų, mes vis, vis tiek e, bandome kiek galima geriau, veiksmingiau panaudoti tas lėšas, neriboti jungtinių tautų ir e, komisijos turimomis e, lėšomis. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad komisija labai, yra, labai domisi generalinio sekretoriaus pavaduotojo paskirimu lyčių lygybės klausimais. Ir mes tikimės, kad tas pareigūnas, ta pareigūnė bus paskirta greitai. Ir tuomet mes galėsime atkreipti visuomenės dėmesį ir mobilizuoti sprendimų prieimimo procesą ir užtikrinti veiksmingą lyderystę e, Junktinių tautų sistemoje. Dėkoju, pirmininkė. Pone generalinė sekretorė, žodis jums, kad galėtumėte atsakyti pastaruosius klausimus ir pastabas. Prašau. Thank you, Madam Ačiū, ponia pirmininkė. Klausimas dėl ekonominės krizės ir to fakto, kad daugelis šalių nevykdo vystamosios paramos programos. Tai faktas, tačiau finansų krizė parodė, kad galima greitai mobilizuotis. Pažvelkime į tas pinigų sumas, kurios buvo mobilizuotos kaip stimulo paketai. Taigi aišku, kad jeigu šalis gali įvykdys bent kai kuriuos savo pažadus, bus įmanoma padėti įgyvendyti tūkstantmečio tikslus. Bankimūnas generalinis sekretorius visada reikalauja, kad visada tvirtina, kad šalis, kai kurios šalis imasi priemonių, taiko tinkamą politiką ir dabar turime gerą galimybę padėti šioms šalims išbristi iš skurdo. Jau matėme, kad tos spragos tarp pažadų ir išteklių kelia pavojų milijonams vėl nugrimsti į skurdą. O ši krizė parodė, kad yra problemų, tačiau yra ir galimybių, jeigu tik yra geros politinės valios pakankamai. Dėl Afganistano nepriimtina, kad moterų orumas būtų užsipuolamas taip, kaip Afganistane. Ir generalinis sekretorius labai aiškiai pasisakė, kad to negalima toleruoti. Jungtinės tautos ir tarptautinė bendruomenė iš tikrųjų privalo padėti šiai šaliai sukurti institucijas, kurios, galėtų, kurios gerbtų e, žmogaus teisės, skaitant moterų teisės, sukurtų institucijas, kurios laikytųsi gerų valdymo standartų ir pripažintų visų piliečių lygybę. Taip, jungtinės tautos turi svarbu politinį vaidmenį tarptautinės problemas sprendžiant ir jos gali padėti sprendžiant įvairias problemas, įskaitant e, klimato kaitą, ginklų neplatinimą ir problemas ir taip toliau. Kai kalbėjome su ponia pirmininkė, tapo aišku, kad šalis dirbdamos kartu taip pat turi spręsti vieną įdą, tai yra korupcija, korupcijos klausimą. E, tokių problemų yra daugelė šalių, išskaitant ir mano šalį Tanzaniją. Dėl pono Goldbredo. Pirmiausia, turime pasakyti, kad jungtinės tautos, kaip, kaip sakė ponas Kai Aidi, pripažįsta, kad Afganistane buvo sukčiaujama rinkimų metu. Ponas Goldbredas tikrai nurodė tuos pačius dalykus, ką pasakė vakar ponas Kai Aidi. Tačiau klausimas yra tas, koks yra jungtinių tautų vaidmuo Af Afganistane. Mūsų vaidmuo yra teikti techninę paramą rinkimų procesui. Tačiau jungtinės tautos negali tuo pat metu ir eikti kaip stebėtojas. Tokie yra skirtumai. Generalinis sekretorius mano, kad misijos interesų vardan buvo būtina atšaukti poną Goldbredą. Būtent taip ir vyko. Ne dėl to, kad buvo bandoma slapstyti tą sukčiavimą. Ir kaip vakar per spados konferenciją e, buvo pritarta šiems žingsniams. Dėl tironų. Jungtinės tautos būtų paskutinė organizacija, kuri toleruotų tironiją. Ir Praėjusiais metais aš asmeniškai atstovavau generalinį sekretorių Afrikos sąjungoje, kur aiškiai pasakiau, kad jau buvo atėjęs laikas imtis veiksmų prieš tironiją. Afrikos sąjunga nepakankamai galbūt gal, būtų, buvo sprendė tuos klausimus, tačiau e, kartu su tarptinė bendruomenė pavyko pasiekti rezultatų. Dar daug ką reikia padaryti, tačiau jeigu šio tikslo ir toliau sieksime kartu su jūsų organizacija, su Europos komisija, laikantis svarbiausių principų, įmanoma tironiją nugalėti. Tiek ten norėjau pasakyti, noriu padėkoti e, komisijos generalinio direktorato direktoriui už pasisakymą ir mes, žinoma, skirsime dėmesio toms rytims, kur reikia sustiprinti mūsų darbą ir tikimės stiprinti bendratinių tautų ir Europos komisijos. Ačiū. Norėčiau padėkoti poniai Migiro už jos parodytą didžiulį susidomėjimą klausimams minimiems jos pranešime ir už susidomėjimą parodytą Europos parlamentu. Manau, kad ji pateikdama šį pranešimą ir diskusijų metu įrodė, kad bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir jungtinių tautų yra būtinas, toks būtinas, koks dar gal nebuvo niekada, nes iššūkiai yra didžiuliai. Pone Migyro mums nurodė, kad finansų krizė Afrikai kainuoja 261 milijardą dolerių, kitaip tariant, 2,6 kartų viršė pagalba vystimuisi, kurią išleidžia tarptautinė bendruomenė. Taigi iššūkiai dar kartą pabrėžiu yra didžiuliai. Milijardas žmonių badauja. Klimato krizė yra kitas svarbus klausimas. Matome, kad reikia kurti naujas strategijas. Žinome, kad ištekliai yra labai riboti. Tad mūsų bendradarbiavimas yra tikrai būtinas. Didelis ačiū Jums, ponė generalinė sekretorė. Ačiū visiems kolegoms už dalyvavimą šios dienos diskusijose. Mūsų posėdis baigtas. Ačiū.